Bien, mesdames et messieurs, nous commençons. Ponios ir ponai, pradedame. Ar galėtumėte visi susėsti į savo vietas? Pone Šliter, suteikiu Jums žodį, kadangi Jūs prašėte žodžio. Yeah, Uh, tiesiog vakar pamiršau pasirašyti ir norėčiau, kad būčiau užregistruotas um, protokole. Aš dalyvavau, tačiau pamiršau pasirašyti. Pasirašiau frakcijos susitikime, čia pamiršau. Taigi dėkoju, jeigu mane pažymėsite. Ačiū. Puiku, padarysime tai. Pone De Kaiser, jūs taip pat paprašėte žodžio. Ačiū. Bandau įsijungti mikrofoną. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti jūsų, kadangi nebus skubos tvarka svarstamų klausimų, norėčiau paprašyti jūsų suteikti galimybę pirmininkui pasisakyti dėl pono Balvan mirties nuosprendžio vykdymo kovo 30 dieną, tai labai skubus klausimas, kadangi mes kovojam prieš mirties bausmę, tai manau, kad e, turime e, palaikyti ir norėtume, kad ponas Šulc imtųsi veiksmų įtikindamas Indijos vyriausybę. Dėkoju, pasakysime jūsų pageidavimą pirmininkui. Pone Kutas, jūs paprašėte taip pat žodžio. Ponas Sarkas, atsiprašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau, kad protokole jūs parašytumėte, jog 23 ispanų socialistų parlamentarai nori pažymėti, jog mes dalyvaujame balsavime, todėl kad tai yra prievalė, tačiau Mes esame solidarūs su milijonais darbuotojų streikuojančių šiuo metu Ispanijoje, todėl kad e, Ispanijoje užimtumo reforma daro neigiamą įtaką e, pagrindinių teisų hartijai ir daugeliu kitų sričių. Ponas Bergman. Pone pirmininkė, aš Norėčiau šią progą pasakyti, jog valstybės pervesas Malija turi būti griežtai pasmerktas ir turi būti prašoma atstatyti konstitucinę tvarką. Taip pat norėtume pasveikinti Senegale įvykusius demokratinius rinkimus ir prezidento Makisal išrinkimą. Pirmininkė, periname prie balsavimo. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl ponios Moreira rekomendacijos tarptautinės kaučiuko studijų grupė. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau.